paramos. Ir po to po pietų nuo, nuo 15 val. iki 17 val. posėdžių darbos argi galite rasti Europos parlamento tinklalapyje.